Madame la Présidente. Ne pirmininkė. Bien, merci, cher collègue. Dėkoju, kolegos. Pradėsime balsavimus. Pone Komi nori pasakyti, prašau. Kolegos, kviečiu visus susėsti ir prašau tylos, kad galėtumėme išklausyti ponios Komi. Jums skiriama viena minutė. Prašau įsijungti mikrofoną, ponė Komi. Aš kalbu pagal 186 taisyklę. Europa negali nieko neveikti ir ne, nedaryti, kai matome, jog Indijos aukščiausiasis teismas priemė sprendimą ir neleidžia dviems Italijos jūrų pėsininkams sugrįžti į savo šalį. Tai yra žiaurus teisų pažeidimas ir mes turime įsikišti. Norėčiau, kad Junker, Junkeris ir Morgerini imtųsi veiksmų, tai yra Italijos jūrų pėstininkai, kurie yra Europos piliečiai, lygiai tokie patys kaip ir mes. Monsieur Bashir. Pone Bashir, jums 30 sekundžių skiriama pasisakyti. Aš norėčiau kreiptis į parlamentą, tikriausiai jūs visi žinote, kad siaubinga tragedija įvyko Bišarė provincijoje Pakistane, daugiau nei 500 žmonių yra apgultyje, 140 vaikų žuvo, 200 sužeistųjų, tai yra kova prieš ekstremistus. Ši narsi tauta įsitraukusi į šią kovą ir bando apsaugoti ne tik savo tautą, bet mus visus, mus visus. Ir mes turime nusiųsti užuojautos žinutę šiai tautai. Turime išlikti partneriais, kovojant su ekstremistais, talibanu ir panašiai. Tai yra labai baisi tragedija ir mes visi turime susivienyti ir nusiųsti užuojautą ir padėti šiai tautai kovoje su ekstremistais. Ačiū gauchos. No, manchus. Merci, Madame Spinelli. Dernière motion d'ordre. Ačiū, ponė Spinelli. Pasakys dar paskutinioji ir tada jau pradėsime balsavimus. Prašau. Votre micro, Madame. Įsijunkite mikrofoną. Ačiū, ponė pirmininkė. Italijos narių vardu, GUE frakcijos Italijos narių vardu, aš norėčiau pasisakyti svarbiu klausimu. Gruodžio 15 dieną tai įvyko žymus Italijos žurnalistas, buvęs šio parlamento narys, Giulietto Keiza, buvo areštuotas Taline, ta, atsiprašau, Taline, Estijoje. Iškart po to, kai dalyvavo konferencijoje, į kurią buvo pakviestas. Po to jisai buvo paleistas ir išsiųstas į Italiją kaip e, paskelbtas persona non grata. Konferencijos tema Talinė buvo Rusija yra mūsų priešas. Ir padėtas klaustukas gale šio pavadinimo. Man atrodo, šis e, įvykis yra labai rimtas. Tai vyko Europos valstybėje, žmogui buvo neleista viešai pasisakyti ir tai yra žiauru. Ačiū labai. Tai nebuvo pasakymas dėl vedimo tvarkos. Dabar periname prie, e, rinkimų, e, prie balsavimų ombudsmeno rinkimas. Aš gavau ponios Emily Aureilį kandidatūrą pagal, pagal 219 taisyklę vyks slaptas balsavimas ir e, kandidatė turi surinkti daugumą balsų. Susilaikymai nėra, balsuojant nėra laikomi kaip, nėra skaičiuojami į ar balsavimo daugumą. Taigi jūs turite balsuoti už, prieš arba susilaikyti balsavimo metu. Atsižvelgiant į tai, kad 219 straipsnio 6 punktą turiu paminėti, kad pusė narių turi dalyvauti balsavimuose, tiek mes turime ir pirmiausia, tai reiškia, kad virš 300 parlamentarų turi dalyvauti e, balsavime. Taigi dabar kviečiu balsuoti pirmiausia bus bandomasis balsavimas. Norime patikrinti aparatūrą, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Štai koks rezultatas. Tai yra bandomasis balsavimas, ponia. 690 narių dalyvauja balsavime, jau tikrai pakanka. Kągi dabar renkame ombudsmenę. Europos ombudsmenė, ponė, prašau, klausau jūsų. Panašu, kad čia dvi, du balsavimo aparatai neveikia priešais mane. Ar galėtų ateiti atsakingas asmo ir sutaisyti tas, tuos balsavimo aparatus? Jokių problemų, sako pirmininkė, tuoj atvyks pareigūnas ir viskas sutvarkys. Kągi, pelname prie balsavimų, renkame Europos ombudsmenę. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 678 balsavo, 569 už, 66 prieš, 43 susilaikė. Pone Aureili surinko balsų daugumą, taigi ji, ji yra perinkta Europos ombudsmene. Sveikiname ją. Ja pagal 290 19 taisyklę ji buvo išrinkta ir mes e, sveikiname ponę Aurailį. Dabar periname prie balsavimų. Pranešimų balsavimų pirmasis bus pono Levyje pranešimas, mokslinis su maistu susijusių klausimų nagrinėjimas, tai yra bendras uh, Vardinis balsavimas, prašau, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ačiū. Sveikiname ponę, poną Leviją. Dabar ponios Ajuso rekomendacija. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės priekybos konvencija. Tai vėl bendras vardinis balsavimas. Prašau, balsuojam. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau pername prie pono Buzeko rekomendacijos bendradarbiavimo susidarimas dėl civilinės globalios navigacijos palidominės sistemos su Maroku. Vėlgi vienas vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Didelė balsų dauguma. Periname prie kitos rekomendacijos. Pono Buzeko vėlgi rekomendacija. Susitarimas Ukraina dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimas. Bendras vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Periname prie pono Lamsdorfo rekomendacijos Kroatijos dalyvavimas Europos ekonominėje erdvėje. Vėlgi vienas vardinis balsavimas. E, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta ponios Mihailovos pranešimas doko mokesčio taikymas Prancūzijos atokiausiuose regionuose, bendras e, vardinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtinamas. Periname prie pono Vijoti pranešimo Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Vėlgi bendras vardinis balsavimas ir e, kvalifik, reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Vardinis balsavimas, prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Olbricht pranešimas Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Kalba eina apie Fiat įmonę. Bendras vardinis balsavimas, reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar periname prie ponios Vana pranešimo Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Kalba eina apie Odisefs Fokas įmonę. Bendras balsavimas reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Prašau, vardinis balsavimas pradedamas. E, balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtinamas. Periname prie pono Zani pranešimo. Vėlgi Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Kalba eina apie Air France kompaniją, reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Vartinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtinamas. Dabar... E, pono Gualtieri pranešimas, bendros pertvarkymo valdybos narių e, skirimas. Vėlgi bendras balsavimas. E, balsavimas yra slaptas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtinamas. Dėkoju, kolegos.